Colleagues, uh, please um, take your seats and please. Kolegos, prašau susėsti, prašau pasiruošti elektroninės balsavimo korteles. Can I just wait till everyone's seated? Hey, colleagues, uh, we're going to begin with voting time. If everyone could take the... Kolegos, prašau susėsti, pradėsime balsuoti. Prieš balsavimą turime aptarti vieną klausimą, kurį atidėjome iki šiandien, kai tvirtinome darbo atvarkę vakar. Tai yra koordinatorių rekomendacijų pateiktų spalio penktą dieną tvirtinimas. Ne visi vakar dalyvavo, todėl pakartosiu. Numatėme šį vieną darbo tvarkės punktą perkelti į šiandien. Rekomendacijos yra pateiktos dokumente, kurie turite savo sektuvose. Jeigu kol... noriu paprašyti kolegų pasiklausyti, nes čia yra sudėtingų dalykų. Siūlau mm, šį darbo tvarkės punktą e, šį punktą tvirtinti dviem etapais. Visų pirma, noriu paprašyti jūsų pritarimo visoms koordinacijų rekomendacijoms, išskyrus vieną susijusią su prašymu, kurį pateikė Aldė dėl sutarčių septintojo straipsnio. Taigi, prašau dabar jūsų patvirtinti visas kitas rekomendacijas, tai bus lengviau. Be to turime dar porą dalykų dabar vyksta tiek daug darbų, kad mums tenka tvirtinti dar porą punktų, kurie atsirado po vakar dienos. Taigi prašau labai atidžiai klausytis. Pirmiausia, turime papildomą koordinatorių punktą. Pirmininkai yra prašomi e, pritarti, kad komisijos narė Jurova būtų pakviesta į komiteto posėdį ir kad su ją būtų galima aptarti Teisingumo teismo priimtą sprendimą dėl saugaus uosto, tai yra šrems byla, sprendimas šrems byloje. Taigi, e, komisijos narė Jurova į mūsų neįlinį posėdį atvyks spalio 26 dieną. Ar komitetas pritarė? Gerai. Toliau guoja e frakcijos narė Martina Anderson, paskirta pranešėja dėl nuomonės dėl jungtinių tautų konvencijos dėl neįgaliųjų teisių, ypač e, atsižvelgiant į Junktinių tautų CPRD komiteto išvadas ir, mm, ir šis pranešimas priskirtas GUE frakcijai e, rugsėjo 17 dieną. Noriu paklausti, ar komitetas pritarė. Jeigu nėra prieštaravimų, šį dalyką patvirtiname. Toliau antra Per pastarąjį koordinatorių posėdį buvo gautas e, socialistų frakcijos e, pritarimas ir komitetas. Būtų labai gerai, jeigu salėje būtų tyla. Komitetas pritarė koordinatorius rekomendacijai pateikti klausimą žodžiu komisijai ir paprašyti pateikti atsakymą, kaip buvo prašoma parlamento rezoliucijoje birželio 10 dienos šių metų. Siūlau dabar balsuoti elektroniniu būdu. Balsuosime dėl vieno iš koordinatorių posėdžio sprendimo priimto birželio 10 dieną. Ir taip pat jums pritarus siūlysiu elektroniškai balsuoti ir dėl pradinio aldė pasiūlymo. Bet pirmiausia, siūlau balsuoti elektroniniu būdu ir patvirtinti uh, E, socialistų frakcijos e, pasiūlymą. Ponas Mišel, e, pirmininkė, noriu paklausti, kaip balsuosime. Mes balsuosime dėl Aldė pasiūlymo parengti pranešimą, kuriame būtų kalbama visų pirma apie septintą straipsnį. Taigi tai čia balsuosime dėl Aldės formaliai pateikto pasiūlymo. Thank you, Mr. Michel, and uh, no, thank you. Ačiū, ponė Mišelė. Taip, patikslinsiu, paaiškinsiu komitetui, jeigu tik paklausysite. Mes pirmiausia balsuosime dėl SND pasiūlymo, dėl klausimo žodžių komisijai, kad komisija e, atsiskaitytų parlamentui pagal jo pirželio 10 dienos e, rezoliuciją, o po to balsuosime dėl ALDE pasiūlymo. Taigi, siūlau du elektroninius balsavimus. Minutėlę. Paprašysiu, kad išklausytumėte manęs iki pabaigos. Tikrai neilgai užtruksime ir tada balsuosime dėl dviejų pasiūlymų. Pamatysite, kad balsuosime dėl dviejų pasiūlymų. Ir noriu paprašyti jūsų dėmesio. Pirmiausia, noriu pasiūlyti patvirtinti koordinatorių rekomendacijų. Pone Makovė, ar jūsų pastaba čia bus naudinga? Taip, supratau jūsų ironiją. E, tuoj man atneš balsavimo kortelę, todėl prašysiu, kad atsižvelg, atžvelgtumėte į mano balsavimą pakeliant ranką. Na, taip. Čia gal ši pastaba naudingesnė jums. Gerai. Grįžtų prie to, tos mano, savo malonios užduoties. Pirmiausia, SND pasiūlymas. Dėl to, kad komisijai reikėtų e, pateikti klausimą žodžiu ir paprašyti, kad komisija atsiskaitytų Europos parlamentui, kaip to buvo prašoma parlamento birželio 10 dienos rezoliucijoje. Jeigu jūs e, remiate šį pasiūlymą, kurį aš dabar pateikiau žodžiu, tai prašau elektroninį būdu balsuoti taip. Jeigu prieštaraujate, balsuokite ne. Matau, kad kai kas juokiasi, bet patikėkite manimi, verta visą tai paaiškinti. Balsuoti pradedame. That... Dabar jau balsuoti baigiame. Pritarta. Taip, suskaičiavote jūs ir jūs, suskaičiavome jūs ir ponė Gomes. Balsavimas įvyko, pasiūlymui pritarė visas komitetas pagal 205 taisyklę. Toliau, pagal darbo tvarkos 205 taisyklę, kaip sakė Aldė ir kaip dabar patikslino ponas Mišelis, turime Aldė pasiūlymą kuris taip pat buvo pateiktas per minėtą koordinatorių posėdį. Dėl to pasiūlymo buvo balsuota ir jam nebuvo pritarta. Tačiau ten to posėdžio metu vyravo tam tikros aplinkybės. Vyravo painiava. Vėliau Aldė pateikė, paprašė balsuoti. Ir jeigu neprieštaraujate balsavimui, Siūlau dabar elektroniškai balsuoti dėl Aldė pasiūlymo. Siūlau, kad balsavimas būtų elektroninis. Jeigu remiate šį pasiūlymą. Pone Intfeld, ar norite pasakyti dėl darbo tvarkos? Taip, mes paprašėme elektroninio vardinio balsavimo. Sorry, I'm just looking at my list of eventualities that I scribbled žiūriu dabar į savo sąrašą, kurį pasirašiau, galimų variantų sąrašą, gal netgi buvau pasirašęs ir jūsų pavardę, Sofi. Dėl vardinio balsavimo reikia, kad 15 narių paprašytų vardinio balsavimo. Ir aš labai atsiprašau, bet mes turime laikytis taisyklių. Taigi, atsiprašau, pagal 28 taisyklę reikia 15 narių, kad papraš, jie paprašytų vardinio balsavimo. Taip, atsistokite. Tikrai taip būtų naudinga. Arba būtų pakakę ir pakelti rankas, ginesame bendruomenių rūmose. Atsiprašau, Richardai. Čia matau ir Britą. Atrodo, kad turime 15 žmonių. Būtų pakakę ir pakelti ranką, nereikėjo atsistoti. Turime 15 žmonių, galite dabar susėsti, bus vardinis balsavimas. Kolegos, ar jau visi savo vietose, ar esate pasiruošę? Jeigu pritarėte koordinatorių rekomendacijoms, balsuokite taip, jeigu esate prieš, spauskite mygtuką ne. Balsuoti, jeigu atsiprašau, mane pataisė. Jeigu remiate Aldė pasiūlymą, spauskite žalią mygtuką, Jeigu nesutinkate, e, spauskite mygtuką, kuris reiškia ne. Balsuoti pradedame. There is an, an extra EPP. Okay. I've just been informed there is one extra EPP. But... Man ką tik pranešė, kad yra vienu EPP nariu per daug. Gal galime neskaičiuoti ponios Makovei, nematau, ji dabar jau turi kortelę. Na, Atrodo viskas gerai, balsuoti baigiame. Pasiūlymas atmestas. So, colleagues, we now move to the rest of the votes. Dabar periname prie kitų balsavimų. Mrs. Mussolini, do you have a point of order? Pone Miselinė, dėl posėdžio tvarkos. Na, aš nežinau tiksliai visų taisyklių, bet tik parlamentarai turi atsistoti. Nerei, tie, kurie nėra parlamento nariai, jų atsistojimas neturi jokios reikšmės. Dabar kaip tik buvo atsistoję keletas kolegų, kurie nebuvo parlamento nariai. Aš manau, kad tą reikėtų kontroliuoti. Atsistoti turi būtent parlamento nariai, o ne jų asistentai. Aš tada irgi galėčiau surinkti 15 asmenų, kurie atsistotų mano pasiūlymą norėdami paremti. We... Mrs. Mussolini, it's okay. Sorry, that was not, that was not... Pone Miselini ir mėly kolegos, yra svečių, yra pavaduojančių parlamentų narių, negi jiems dabar sudarysime tokį įspūdį, kad tai yra įprastinė mūsų posėdžio atmosfera. Pone Miselinė, ar tikrai čia tokia problema? buvo pora narių, kurie neturėjo kortelių ir sekretariatas patvirtino tą faktą. Taigi dabar pereikime prie balsavimo. Balsavimas elektroninis, kad būtų greičiau. Pirmiausia, balsuosime dėl automatinio duomenų apsikeitimo daktiloskopiniais duomenimis Lenkijoje. Pone Benova buvo pranešėję šiuo klausimu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Sveikiname pranešėją. Dar vienas šios parlamentarės pranešimas. Balsuojame.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 saying it was for the this one. State of Belgium. And again, uh, the voting list for uh, Ms. Benova. Taip. Ir dabar balsuojame dėl dar vieno ponios Benovos pranešimo dėl Belgijos. Tai yra apsikeitimas daktiloskopiniais duomenimis Belgijoje. Prašom balsuoti. The vote is closed. And that is carried. Priimta. We now move to the draft motion for a resolution and the following. Taip, ir rezoliucijos projektas, ne, sako pirmininkas, nėra tokio balsavimo numatyto. Dabar balsuosime dėl asmenų, kurie gali būti išrinkti ekspertais narkotikų, narkotmanijos stebėsenui srityje. Turime du kandidatus. Balsuojame elektroniškai, abecėlės tvarka. Prašau. Single vote. The vote is open. Balsuojame. The vote is closed. Baigėme balsuoti. pritarta. Dabar balsuojame dėl kovo 12 dienos rezoliucijos dėl tolesnių veiksmų, dėl Europos parlamento rezoliucijos, dėl masinio piliečių sėkimo. Prašau. Dvyliktas pakeitimas. Tai baigime balsuoti. Atmesta. Tryliktas. balsuoti. Atmesta. 14, 15 yra identiški, balsuojame dėl jų. Baigime balsuoti. Atmesta. Antrasis kompromisas, prašau. Baigime balsuoti. Priimta. 19 pakeitimas. Prašom balsuoti. Amendment 19. 19 pakeitimas. Pradedame balsuoti. That's Amendment 19, Axel Voss, and you don't have it. Axel Voss, 19 pakeitimas. Jūs jo nematote? Anyway. Atrodo, vis tiek galite balsuoti už jį. Aš bent jau jums labai siūlyčiau taip daryti. Man atrodo, kad visi kiti balsuos prieš, taigi baigėme balsuoti. Atmesta. 21 pakeitimas. 20 atsiprašau, atsiprašau kolegos, 20 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Amendment 20. It's a. What, I don't know what's, ha- what's happening to your voting. What's happening to the EPP? It's Amendment 20. The voters. 20 pakeitimas. Prašom balsuoti. Kas čia vyksta, sako pirmininkas. Kas vyksta su EPP? Baigiame balsuoti. Pritarta. Gerbiami kolegos, ar viskas tvarkoje? Padarysime trumpą petrukėlę, kad gautumėte tikslų balsavimo sąrašą. Congratulate those groups who are uh, Got the correct ones. Džiaugiuosi, kad yra frakcijų, kurios gavo teisingą balsavimo sąrašą. Everything okay? Okay, so we're now on amendment 29. This... Taigi, dabar mes esame pasiekę 29 pakeitimą ir balsuojame dėl jo antrosios dalies. Prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. Pritarta. 25 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Dvidešimt penktas pakeitimas. Taip. Neturėčiau jums sakyti, kaip balsuoti, sako pirmininkas, baigiame balsuoti, pakeitimas atmestas. 28. Balsuojame. Ar visi jau gali balsuoti, kolegos? 28 pakeitimas, prašom balsuoti. Baigėme balsavimą. Pritarta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas, prašome balsuoti. Baigėme balsuoti, pritarta. 38 pakeitimas, prašom. Baigėme balsuoti. Atmesta. Toliau 40 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiame. Taip pat atmesta. Trisdešimt devintas. Baigiame balsuoti. Dėl 39 atmestas toliau. Balsuosime dėl 16 kompromiso. Prašau. The vote is closed. Baigėme balsuoti. Pritarta. Ket. 42. 42 pakeitimas. Prašome balsuoti. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Atmesta. 17 kompromisas, prašau. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Pritarta. 43 pakeitimas, prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. 44. Prašau. Baigėme balsuoti. Atmesta. 45. Prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. Taip pat atmesta. Penktasis kompromisas, prašom. The vote is closed. Baigėme balsuoti. Pritarta. Tuomet periname prie 50 pakeitimo. Prašau. Baigėme balsuoti. Pakeitimas atmestas. Šeštasis kompromisas. Prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. Kompromisui pritarta. Septintasis kompromisas. Prašom balsuoti. Baigime balsuoti. Pritarta. Aštuntas kompromisas. Prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. Pritarta. 67 pakeitimas, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 68. Prašau. Baigėme balsuoti. Atmesta. 69 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigėme. Pritarta. 70 pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti pritarta. 71 pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 74 pakeitimas. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 73. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmesta. 75. Prašom. Balsavimas baigtas. Pritarta. Devintasis kompromisas. Prašom. Baigiam balsuoti. Pritarta. Dvyliktas kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 79 pakeitimas, prašau. Baigėme balsuoti. Atmesta. 80. Prašom. Baigėme balsuoti. Atmesta. 81 ir 82 pakeitimai, jie identiški. Prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. 83. Prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. 3. Trečiasis kompromisas, prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Pritarta. Dešimtas kompromisas, prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Pritarta. 89 kompromisas. Prašom. Baigėme balsuoti. Pritarta. 11 kompromisas. Prašom. Baigėme balsuoti. Pritarta. 91 pakeitimas. Prašau. Baigiame balsuoti. Pakeitimas atmestas. 92 ir 93 identiški pakeitimai. Prašom. Baigiame balsuoti. Atmesta. 95 pakeitimas, prašom. It is closed. That is rejected. Baigėme balsuoti. Atmestas. 96. Prašom. Baigėme balsuoti. Atmesta. 97 pakeitimas. Prašau. Baigėme balsuoti. Atmesta. 99 pakeitimas. Prašom. Baigėme balsuoti. Pakeitimas atmestas. Šimtasis pakeitimas. Prašau. Prašau. Atsiprašau, 99 pakeitimas, sako pirmininkas. Dar kartą atsiprašau. Taigi, šimtasis pakeitimas, balsuojame. Baigiame balsuoti, atmesta. O dabar 101 ir 102 pakeitimas, kurie yra identiški. Prašau. Baigėme balsuoti. Atmesta. 103 pakeitimas. Prašau. Baigėme balsuoti. Taip pat atmesta. 104 pakeitimas. Prašom. Baigėme balsuoti. Pritarta. Tryliktasis kompromisas. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 106 pakeitimas, prašau. Baigiame balsuoti, pritarta. 107 ir 108 identiški pakeitimai. Prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. 109. Prašom. Baigėme balsuoti. Atmesta. Šimtas dešimtojo pakeitimo pirmoji dalis, prašau. Baigėme balsuoti. Pritarta. 110 pakeitimo antroji dalis. Prašau. Baigėme balsuoti atmeta, atmesta. 111 pakeitimas. Prašom. Baigiame balsuoti. Pritarta 112 pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigime balsuoti, pakeitimas atmestas. Keturioliktas kompromisas, balsavimas dalimis, balsuojame dėl pirmosios dalies, prašau. Baigiame balsuoti. Pritarta. Keturioliktojo kompromiso antroji dalis, prašom balsuoti. Baigėme balsuoti, pritarta. 115 pakeitimas, prašom. Baigime balsuoti. Atmesta. 116 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimą baigiame. Atmesta. 117 pakeitimas. Baigiame balsuoti dėl 117. Pritarta. 118. Prašom. Balsavimą baigėme. Atmesta. 119 ir 120 pakeitimai. Balsuojame dėl abiejų. Prašom. Atmesta. 121. Baigėme balsuoti. Pritarta 122 pakeitimas. Prašau. Baigiame balsuoti. Pritarta. 15 kompromisas. Prašom. Baigiame balsuoti. Pritarta. Pirmasis kompromisas. Prašau. Baigėme. pritarta. Penktas pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigime balsuoti. Pritarta. Atsiprašau, ne. Nepritariama. Atsiprašau, aš suklydau. Timotį. Trečiasis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Pritarta. Aštuntasis pakeitimas. Prašom. Baigėme balsuoti. Atmesta. Devintasis pakeitimas. Balsavimą pradedame. Pradedame. Baigėme balsuoti, pritarta. Ir galiausiai dešimtasis pakeitimas. Baigėme balsuoti. Taip pat jam pritarta. Galutinis balsavimas dėl viso dokumento. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Dokumentas priimtas. Ir tai buvo paskutinis balsavimas, mėly kolegos. Datį pranešimą svarstysime kitą pirmadienį. Ačiū visiems už susitikimą. Dabar skelbėme posėdžio pertrauką. Vieną valandą. Po valandos prasidės susitikimas su Prancūzijos nacionalinę asamblėją. Tai bus videokonferencija. Ačiū.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

Valymui.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 les tests. Hello. colleagues, uh, could I... E, kolegos, norėčiau paprašyti, kad ateitumėt į priekį, kad susėstumėt priekyje, nes sudarysime blogą įspūdį, jeigu pirmosios eilės bus visai tuščios. Taigi norėčiau paprašyti iš galutinio eilių persėsti į priekinės eilės. Yeah. Chers collègues, en attendant que il a... Gerbiami kolegos, laukiam uh, kai kurių kolegų. Mes jau esame susijungę su Europos parlamentu. Ir mūsų pranešėjas jau yra atvykęs. norėčiau dar jum priminti, kad vice mūsų, kad Europos komiteto, lybė komiteto vicepirmininkas ponas Vaiden Holzer kalbės keturias minutės, o po to, kai kalbės parlamentarai, kiekvienas gaus dvi minutės O pranešėjui suteiksime 3 minutės, tai yra visai nemažai laiko. Ir turime griežtai laikytis nustatyto kalbėjimo laiko limitų. Ir matau, kad kolegos jau susėdo už stalo, taigi jeigu jūs nieko prieš, galėtume pradėti mūsų posėdį. Noriu padėkoti visiems gerbiamas vicepirmininkė, gerbiami Europos parlamento kolegos, gerbiami kolegos nacionalinė asamblėjoje. Džiaugiuosi, kad galėjome surenkti šį bendrą renginį, kuris vyksta kaip videokonferencija. E, Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turėtų kuo glaudžiau bendradarbiauti, aptardami svarbiausius šios dienos įvykius bei ES politinės perspektyvas. Matome, kad yra įvairūs nacionalistiniai, populistiniai judėjimai ir turime siekti, kad ir Europos ir nacionalinių parlamentų balsas būtų išgirstas. Turime mm, bendradarbiauti, nacionaliniai parlamentai turi bendradarbiauti su Europos parlamentu Ir mes Nacionalinėje asamblėjoje irgi nuolat pateikėme svarbių pasiūlymų, kurie mūsų nuomonė yra svarbus ir Europos parlamentui. Kalbant apie migraciją, tai, tai yra šiandien pagrindinė žinia ir migracija taip pat atskleis ES e, solidarumo e, siekių solidarumo galimybės. Tai yra solidarumas ne tik su migrantais, bet ir solidarumas tarp valstybių narių, palengvinant Graikijos, Kipro ir kitų valstybių, kuriuom tenka didelė našta. Mums reikia daugiau Europos, daugiau demokratinės Europos. Mm, prezidentas e, Oland Europos parlamente praėjusią savaitę kartu su Angela Merkel tą priminė. Trečiadienį 9 spalio Jungtinių tautų saugumo taryba suteikė įgaliojimus e, Europos Sąjungai e, savo laivais gelbėti e, viduržėmio jūroje atsidūrusius migrantus iš Libijos. Aišku, suprantame, kad kartais lengviau yra kariauti, negu atverti uh, savo namus ir širdis migrantams, bet karas, kuris dažnai yra paprasčiausias sprendimas, tikrai nėra geriausias, taigi neturime mm, atakuoti migrantų. Ir čia e, norėčiau priminti, kad pradinis pono Junkerio pasiūlymas valstybėm narėm pasidalinti migrantų naštą iš pradžių buvo atmestas. mes e, turime e, pasakyti, kad Europos parlamento konstruktyvus e, požiūris ir ypač Libe komiteto pozicija leido pasiekti to, kad migrantai patekę Europos Sąjungą būtų padalinti tarp valstybių narių. Taip pat labai svarbu užtikrinti geresnę ES sienų apsaugą ir praėjusį ketvirtadienį e, komisijos pirmininkas sakė, kad reikia sukurti Europos sienų apsaugos tarnybą. Mes norėtume išgirsti ir jūsų nuomonę šiuo klausimu. Mūsų laukia daug darbų ir kyla daug klausimų, ar turėtume turėti bendras e, prieglopšio taisyklės Europos Sąjungoje. E, turime E, dirbti glaudžiai, siekdami sudaryti galimybę kuo geriau migrantams integruotis, bet pono Junkerio pasiūlymai buvo atmesti. Kitas e, dalykas, kurį turime e, pabrėžti, tai yra situacija tose šalise, kurios yra mūsų kaiminės, kuriuom tenka nemaža didelė uh, migrantų e, našta, ką čia galėtume nuveikti. Taip pat turime turėti galvoje, kad migrantai, e, migrantai mums nekelia jokios grėsmės ir e, į juos reikia žiūrėti pozityviai ir išnaudoti tas galimybės, kurias jie mums suteikia. Taigi aš suteiksiu žodį ir kitiems e, Prancūzijos e, asamblėjos e, Europos reikalų komiteto nariams ir norėčiau padėkoti Jums už tai, kad taip draugiškai ir efektyviai organizuojami posėdžiai su įvairiais parlamentais. Mums, Libe komitetui, tai yra pirmoji videokonferencija ir tikimės, kad E, ši diskusija bus e, produktyvi. Mūsų sustikimo tema yra dabartinė padėtis, pabėgėlių padėtis ir kiti susiję klausimai. Mūsų komitetas šiuo metu rengia strateginį E, pranešimą savo iniciatyvą dėl e, padėties pietų viduržėme jūroje. Mes tengiamės vadovautis holistiniu požiūriu į migraciją. E, pranešėjai yra ponė Mitsula iš EPP, iš Maltos, taip pat Kašėk Jukengė iš socialistų ir demokratų frakcijos iš Italijos ir šio pranešimo rengimo kontekste Libe komiteto delegacija šiuo metu lankosi Tunise ir dėl to čia neturime pranešėjų. Mes jau esame išklausę įvairių ekspertų nuomonę e, įvairiais klausimais, pavyzdžiui, apie solidarumą, e, naštos pasidalymą, kovą su e, asme, žmonių gabentojais, taip pat neteisėtų migrantų išnaudojimu. Sienų valdymas, vizų politika, saugių taisyklių nustatymas prieglopšio prašytojams ir pabėgėliams ir bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis. Tai yra temos, kurias nagrinėjame. Ir Europos komisija yra pasiūliusi įvairių iniciatyvų įgyvendindama Europos darbo tvarkė dėl migracijos. Pavyzdžiui, yra pasiūlyta e, sukurti nuolatinį perkelimo mechanizmą. E, pranešėjas yra ponas Kirkop iš ECR, EKR frakcijos iš Jungtinės karalystės. Taip pat turime kitą pranešimą, kur, kurios, kurį rengė Silvygijom iš Prancūzijos. Taip pat yra nusteig, nuspręsta steigti įvykių centrus, kuriuose valstybės narės turi e, bendradarbiauti e, greitai paimti e, migrantų pirštų anspaudus ir nustatyti jų tapatybę. Šis e, posėdis suteikia galimybę iš esmės diskutuoti šiais klausimais, suteikia galimybę abiejų komitetų nariams pasikeisti nuomonėmis apie prieklopščio ir sienų apsaugos politiką. Noriu priminti, kad mūsų laikas ribotas, todėl prašysiu neviršyti jums skirto kalbėjimo laiko, visi tai puikiai supranta. Taip pat kadangi posėdis yra verčiamas, Prancūzijos nacionalinės asamblėjos e, narių prašau kalbėti ne per daug greitai, nes prancūzai yra linkę kalbėti greitai, taigi prašau kalbėti šiek tiek lėčiau, kad e, jūs būtų lengviau versti. Taigi labai ačiū, dar kartu Jums dėkoju. Dabar suteiksiu žodį e, poniai Anai Marijai Koraca Bild iš EPP frakcijos. Ji yra iš Švedijos. E, žodis jums trys minutės. E, dėkui, ponė pirmininkė. Dėkui, gerbiami kolegos. Malonu šiandien su jumis apsvarstyti tokius svarbius klausimus, kurie yra EPP prioritetai, kaip žmogiškai, humaniškai priimti pabėgėlius, kurie beldžiasi į mūsų duris. Aišku, e, tai priklauso ir nuo karo Sirijoje ir padėties Libijoje stabilizavimo ir nuo kitų pastangų Bet mūsų pagrindinis tikslas yra išgelbėti žmonių gyvybės. Mes negalime visų priimti Europą, bet turime išgelbėti tuos, kurie bando patekti į Europą. Aš su Lybė delegacija buvau Lampedūzoje, e, Marėse Kūro, Tritonas, Euromed. Tokios operacijos vykdomos viduržėme jūroje. Žinau, kad ir Buvau ir Turkijoje ir žinau, kad tūkstančiai žmonių rizikuoja savo gyvybėmis, kad patektų pas mus. Turime sustiprinti operacijas, kurios vyksta e, rytų viduržėmio jūros dalyje ir pastangos, kurios dabar dedamos, nėra pakankamos. Manau, kad tie e, pabėgėliai, kurie e, atvyksta prie Europos sienų, turi būti visi registruoti, kad mes galėtume geriau kontroliuoti sienas ir kovoti su e, prekiautojais e, žmonėmis. Tai e, nereiškia tų žmonių, tai nereiškia kova su pabėgėliais, tai yra kova su tais prekiautojais žmonėmis, tais nusikaltėliais, kurie uh, E, juos išnaudoja. Mes turime bendras europinės taisyklės, turime prieglopščio nu, teisės aktų paketą. Problema yra ta, kad valstybės narės neįgyvendina tų nuostatų ir turime siekti daryti viską, kad valstybės narės prisimtų savo atsakomybę. Visos 28 valstybės narės turi žmogiškai e, priimti pabėgėlius, pasiremdamos prieglopščio dokumentų, e, teis, e, prieglopščio e, dokumentų paketu ir čia turime atskirti ekonominius migrantus ir pabėgėlius, kurie turi teisę tarptautinę apsaugą ir tuo atveju ekonominiams pabėgėliams pasinaudoti gražinimo direktyvos nuostatomis. Turime taip pat mm, kalbėti apie pabėgėlių perkelimą ES viduje ir apie pabėgėlių prieimimą į ES iš tų mm, stovyklų. Dabar yra susitarta, kad ES išdalins tarp valstybių narių 160 tūkstančių pabėgėlių, bet to neužtenka. Mes turime mm, dirbti aktyviai su Turkija E, kad galėtume palengvinti milijonų pabėgėlių būklę. Dėkui, ponė pirmininkė ir ponas e, pirmininkė. Pone Anreta e, Karamanly, gerbiamas pirmininkė, gerbiama pirmininkė, aš irgi džiaugiuosi, kad vyksta tokia Prancūzijos ir Europos parlamento video konferencija skirta pabėgėlių klausimams ir manau, kad mes galėsime apsvarstyti kai kuriuos svarbius klausimus. Europa turi būti stipresnė, e, kad galėtų išeiti iš šios krizės, nepasiduoti nacionalistų ir populistų, nepasiduoti nacionalistams ir populistams migrantų e, problemos, pabėgėlių problemos e, buvo e, laikomos tik tai valstybių narių problemomis, tai turime keisti tokį požiūrį, turime veikti visi bendrai ir tik tai susitelkus visuomenė bus tvirtesnė mūsų mm, prezidentas 7 spalio mm, Europos parlamente e, priminė, mm, kaip svarbu būti solidariem, padedant žmonėm, kurie bėga nuo persekiojimo, nuo, nuo karo. 27 e, gegužės aš su kolegomis pas mus e, Europos reikalų komunikate komitete pristačiau Europos komisijos e, komunikatą e, skirtą migracijos darbo tvarkiai ir tikrai manau, kad šis iššūkis Europos Sąjunga yra pats didžiausias iššūkis nuo jos sukūrimo. Tai yra tikra kova, kuri vyks trim frontais - humanitarinė gelbėjimo kova, e, pabėgėlių prieimimas, jų perkelimas bei veiksmai geopolitinių ir strateginių mm, lygių, e, kad galėtume spręsti visas šias problemas. Keturi šimtai tūkstančių uh, buvo mm, priimtas sprendimas e, dėl 400 tūkstančių e, žmonių gražinimo, bet realiai tik tai 160 tūkstančių, 160 mm, tūkstančių žmonių tas sprendimas buvo įgyvendintas. Taigi mes turime imtis efektyvesnių priemonių tiek teisėkuros prasme, E, turime parengti saugių kilmės šalių sąrašą ir imtis ir kitų priemonių. Dėkui. Next speaker is Juan Fernando López Aguilar. Juan Fernando López Aguilar. Ačiū pirmininkė. Mm, dėkoju už galimybę dalyvauti šiame dvišalėme mm, susitikime, šiame dialoge. Kalbame apie labai aktualią temą, apie pabėgėlių krizę. Na, reikėtų pakartoti, kad mes e, pritarėme tam, kad reikėtų laikytis holistinio požiūrio į migracijos politiką. E, reikia galvoti apie tai, kaip valdyti, saugoti ES išorės sienas ir tuo pačiu metu laikytis tarptautinės ir humanitarinės teisės principų. Labai svarbu prisiminti, kad ES savo politiką dėl pabėgėlių turi grįsti e, pagrindinėmis teisėmis, e, žmogaus, pagarba žmogaus teisėms ir tarptautiniai teisiai. Ir taip pat laik, reikia laikytis ir pačios ES teisės aktų. Todėl migracijos politikai reikalinga bendra atsakomybė. Reikia čia remtis ES, sutarties dėl ES veikimo 80-ųjų straipsnių. Mes jau e, esame patvirtinę, kad Dublino reglamentas yra žlugęs ir dabar laukiame naujo reglamento, kuriame būtų numatytas e, asmenų perkelimo tarp valstybių narių ir perkelimo į ES mechanizmas. Prieglopšio teisė turi būti pripažinta individuale teisę ir būtent taip ji turi būti ir nagrinėjama. Tai yra, turi būti atliekama individualiai atskira analizė. ES turi prisidėti prie gyvybių gelbėjimo jūroje operacijų. Čia Šiam tikslui turi būti skiriamas atitinkamas biudžetas 2016 metais. Ir manau, kad taip pat reikėtų padaryti galą neteisėtam žmonių gabenimui. Reikia kovoti su priežastimis, su šio reiškinio priežastimis - skurdu, neligybė, neteisingumo stoka. Ir čia reikėtų sukurti vadinamosius humanitarinius koridorius Labai svarbu, kad ES parengtų reikiamą pabėgėlių politiką. Aš jau tuoj baigsiu, pirmininkė. E, reikia taip pat numatyti galimybės e, migrantams integruotis į darbo rinką ir taip pat užtikrinti teisėtus migracijos rautus. Just, just, just, uh, sorry, just a moment, I think we, we have to stick. Man atrodo, reikia laikytis kalbėjimo laiko nes laiko mes turime tik iki pusės septynių, kitaip mes nespėsime. Ačiū. Taigi, jeigu galite, laikykite kalbėjimo laiko. Ačiū dabar Charles de Verpillier. Ačiū, pirmininkė. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau pasidžiaugti galimybę e, išgirsti Prancūzijos nacionalinės asamblėjos e, narių nuomonę ir ją palyginti su Europos parlamento narių nuomonė. E, Frontex agentūra šiandien paskelbė, e, kiek migrantų vyko į ES 2015 metais. Iki šių metų rugsėjo, rugsėjo mėnesį, rugsėjo 30 į ES atvyko 710 tūkstančių žmonių. 2 tūkstančiai 2014 metais tas skaičius buvo 282 tūkstančiai. Ši migrantų krizė yra milžiniškas iššūkis Europai. O sprendimai taip pat turės būti europiniai. Ir čia aš norėčiau pritarti tiems kolegoms, kurie jau kalbėjo prieš mane. Kalbant apie Respublikonų frakcija, e, mūsų frakcija, norėčiau paminėti keletą priemonių, kurių mes norėtume matyti Europos Sąjungoje, kurias reikėtų įgyvendinti. Pirmiausia, reikia kaip galima anksčiau nagrinėti prieglopščio prašymus dar prieš e, asmenims perplaukiant viduržėmio jūrą. Reikia stengtis atskirti pabėgėlius ir ekonominius migrantus ir jeigu prieglopščio prašymas yra atmetamas, sudaryti sąlygas, kaip galima spartesniam e, asmens gražinimui į kilmės šalį. Šių prieglopščio prašymų e, nagrinėjimas iš anksto dar prieš žmonėms perplaukiant viduržėme jūrą, tas nagrinėjimas turi vykti Af Afrikos valstybėse ir Turkijoje ir taip pat galbūt Libijoje. Antra, mes džiaugiamės, kad yra e, steigiami vadinamieji įvykių centrai, hotspots. Pirmasis toks centras įsteigtas Lesbos saloje. Ir čia mes taip pat manome, kad prieglopščio prašytojai, kurių prieglopščio prašymai bus atmesti dėl to, kad jie yra ekonominiai migrantai, galėtų grįžti į savo kilmės šalį. Trečia, mm, ir tai atitinka tai, ką aš jau sakiau, norime, kad ES plėtotų, pagilintų savo diplomatinius santykius su kilmės ir tranzito šalimis, kad e, būtų sudarytos geresnės sąlygos migrantų gražinimui. Ketvirta, reikia suderinti taisyklės, kurios taikomos prieglopščių prašytojams. Reikia galvoti apie šalių sąrašą. Ir paskutinis dalykas būtina e, kovoti su E, žmonių gabentojais ir priekeiviai žmonėmis. Reikia naikinti e, laivus, kuriais naudojasi žmonių gabentojai. Ačiū. Sorry, Dimitri Kirkup is the next speaker. Taip, toliau kalbės ponas Kirkup. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti Jums už šį susitikimą. Mes labai džiaugiamės galimybę padiskutuoti su jumis ir džiaugiamės, kad apskritai vyksta bendradarbiavimas tarp Briuselio ir valstybių narių. Tai yra esminis aspektas, esminis momentas, kuriuo mes galime išspręsti šią krizę. Aš e, žinau, kokios yra e, Prancūzijoje užsieniečių teisės. Man atrodo, kad jūsų teisinas yra gana aiškus ir e, Kaip suprantu, mūsų teisės aktai skiriasi. Dabar Junktinėje karalystėje mes kūrėme naują imigracijos teisyną. Ir norėčiau jūsų paklausti štai ko. Aš esu pranešėjęs dėl nuolatinės perkelimo sistemos. Norėčiau paklausti jūsų, ką jūs manote apie tą perkelimą ir kaip tikitės, ir kaip manote, ar Prancūzijos vyriausybė turėtų pateikti kažkokius planus, kiek jie ketina priimti uh, asmenų. Ir kaip reikėtų nagrinėti tuos prašymus, galbūt prasmingiau būtų nagrinėti juos ten, kur kyla problemos, tai yra kilmės valstybėse. Kitas klausimas. Jūsų teisės aktuose kalbama apie integraciją. Man būtų labai įdomu sužinoti iš prancūzijos perspektyvos, kur ta integracija yra pati sudėtingiausia, kai kalbam apie Prancūzijos visuomenę. Mes irgi turime problemų su integracija, su e, santykiais tarp rasių ir dėl didelio imigrantų skaičiaus ir panašiai. Todėl man būtų įdomu sužinoti, ar jūs galėtumėte pasakyti, ką nors, kas padėtų išspręsti mums visiems šitas problemas. Dėkoju. Dėkoju, Filip Kordery, dvi minutės. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų irgi sveikinu šią iniciatyvą mm, pabendrauti su Europos parlamentu ir pirmiausia turime e, pabrėžti, kokie dideli per praėjusius, metus, e, per praėjusius mėnesius pabėgėlių srautai teka į Europą ir dėl to Atrodo, kad ES nesugeba atsilaikyti prieš šį iššūkį. Be to, aišku, kad reikia didesnės europinės integracijos. Norėčiau pasakyti, kad mums yra labai svarbu, kad visi pabėgėliai būtų deramai priimti Europos Sąjungoje be humanistinių paskatų, mes turime prisiminti savo istoriją ir tarptautinius įsipareigojimus valstybės narės, kurios atsisako priimti pabėgėlius ar kurios bando atsirinkti juos pagal jų religiją ar tautybę ar kokius kitus kriterijus turėtų būti baudžiamos. Diskusija iki šiol kalbėjo apie e, tai, ką būtina daryti iškart e, trumpuoju laikotarpiu, buvo minimi tie įvykių centrai, bet mes turime pagalvoti ir ką turėtume veikti e, vidutinės trukmės laikotarpiu. Mums reikalinga tikra Europos prieglopščio politika, kad galėtume tinkamai tvarkyti su šiuo E, reiškinių. Turime paskirstyti pabėgėlius, e, teisingai paskirstyti pabėgėlių, pabėgėlius tarp valstybių narių, turime sudaryti jam galimybės dirbti, pripažinti jų e, diplomus ir sukurti Europos tarnybą, kuri būtų atsakinga už bendrą prieklopščio politiką. Baigsiu savo pasisakymą, nes žinau, kad laiko nėra daug. Bet jei būtų kokių klausimų ar, ar dar turėčiau galimybę pakalbėti, tai melai tai pasinaudočiau. Dėkui. Toliau ponė, Mada, ponė Natali Grisbek. Dėkui, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už šią puikią videokonferencijos iniciatyvą. Mes galime apsikeisti nuomonėmis su nacionalinės asamblėjos Europos komiteto atstovais apie tas apie tos iššūkius, kurie dabar tenka ES jos valstybėm narėm, pagalvoti apie tai, kaip geriausia spręsti iškilusias problemas ir tą turime padaryti labai greitai, neatidėliotinai. Tai iš tiesų istorinis iššūkis, mūsų veiksmai mm, labai e, svarbus šią linkme, jei tie įvykių centrai yra įkurti prie išorės sienų, prie ES išorės sienų, jei pabėgėliai primami oriai ir jei ES sugeba uh, skubiai reaguoti, padėdama tiem žmonėm, kurie bėga nuo karo, ekonominiai migrantai irgi bėga dėl to, kad jų situacija nėra gera, tik tiek, kad jiem galbūt tokia skubi parama, kaip žmonėm bėgantiem nuo karo nereikalinga. Tai norėčiau kreiptis į jūs, kolegos, ir paprašyti mm, paramos dviejose sritise. Dažnai sakoma, kad reikia e, teikti paramą. E, krizė jau tęsiasi trejus metus norėčiau e, paprašyti, kad jūs pritartumėt tom teisėkuros iniciatyvom, tiem teisės aktam, kurie dabar svarstomi, kad galėtume prisimti solidariai atsakomybę, kad turėtume nuolatinį mechanizmą, nuolatinę sistemą dėl pabėgėlių perkelimo. Ir norėčiau, kad Prancūzija aktyviai ir ambicingai dalyvautų šioje sistemoje už tai e, pasisako ir nevyriausybinės organizacijos. Taigi noriu pabrėžti, kaip svarbu veikti kartu. Ta parama, kurią Prancūzija galėtų e, suteikti, tai būtų prieglopščio teisės aktų perkelimas į nacionalinę teisę. E, dėl jų jau buvo prieš tris metus balsuota, senatas dabar tebe svarsto Galbūt vėliau dar galėsiu užbaigti savo mintis ir grįžti prie e, šių teisės aktų. Dėkui. Noriu pasakyti, gerbiami kolegos, kad Prancūzija perkelė šiuos teisės aktus į nacionalinę teisę. Pone Grisbek sako, kad ne visus e, Aš kaip Respublikonų frakcijos atstovas norėčiau e, pasakyti, kad turime galvoti ir apie tolesnę ateitį. Labai svarbu, kad turėtume ilgalaikę viziją. Dabar šiek tiek pavėluotai ėmėmės priemonių reaguodami į e, tai, kas dabar vyksta, bet turime ir numatyti ateitį. Dėl to, noriu pateikti e, pasiūlymų. Kaip ir sakė kiti kalbėtojai, mums reikia bendros prieglopšio politikos, bendrai apibriešto pabėgėlio statuso, bendros sienų apsaugos politikos ir gražinimo asmenų į kilmės šalis, kai tą galima padaryti. Nes kai kurios šalis 80 procentų pabėgėlių gražino, Prancūzija gražina tik 20 procentų. Aš ne vieną kartą esu minėjęs, kad turime sustiprinti Frontexo vaidmenį, skirti Frontexui daugiau lėšų, kad galėtume įgyvendinti tinkamą solidarumo politiką, kad Frontexas galėtų geriau e, kontroliuoti Europos išorės sienas. Ir visą tai sakau dėl to, kad jau seniai kalbama yra įvairios europinės programos tam skirtos, bet ne, negrebėme jaučio už ragų. Europa mm, ne vieną krizę yra išgyvenusi ir turime, e, kalbant apie šitą krizę, turėti tinkamą trumpo, trumpalaikę, e, skubaus reagavimo ir ilgalaikę politiką. Toliau kalbės ponas Pinelė, prašau laikytis dviejų minučių laiko limito. Labas vakaras. Ir aš džiaugiuosi šiuo labai įdomiu susitikimu. Turiu pasakyti, kad yra nerima keliančių signalų, e, kurie rodo, kad ES nepavyksta susidoroti su iššūkiu šioje srityje neužmirškime, kad ES priima tik, kad pabėgėliai Europoje sudaro tik 0,1 procento visų, viso gyventojų skaičiaus ES. Ir norėdama įrodyti, kad ES čia nelabai sekasi, noriu priminti rytoj vyksančios ES vadovų tarybos E, darbo tvarkę. Nekalbama apie Dublino e, reglamentą, nekalbama apie Dublino reglamento pabaigą. Rytoj bus kalbama tik apie dvi temas. Visų pirma, kaip sustabdyti migrantų srautus ir kaip sustiprinti e, gražinimo ir repatriacijos politiką. Tai reiškia, kad e, bus kalbama apie tai, ką, kas gali privesti prie pabėgėlių gražinimo. Kalbama apie sustiprintą Frontex, kalbama apie įvykių centrus, taip pat, kad reikia atskirti migrantus ir pabėgėlius, bet noriu priminti tai, ką Strasbūrė sakė vicepirmininkas Timmermans. Tai jis sakė prieš keletą dienų. Tie pabėgėliai kurie atvyksta į Europą, sudaro 80 procentų. Ir taip pat norėčiau pritarti panios Daniel Orua išsakytėm žodžiams. Jeigu nebūtų žmonių gabentojų, žmonių priekeivių, jeigu būtų e, humanitarinis koridorius, kuris e, padėtų pabėgėliams atvykti į Europą, tai, manau, būtų geras sprendimas. Ačiū, dabar Mišel Piro. Ačiū, pirmininkė. E, dėkoju tiems, kurie surengė šį posėdį. Akivaizdu, kad mes turime didelių problemų, tačiau reikia prisiminti, kad, kad ir kokios būtų didelės problemos, jeigu migrantų skaičius net pasiektų ir milijoną, tai būtų vos 0,22 procento viso gyventojų, ES gyventojų skaičiaus. Aš esu vienas iš tų, kuris žavis, žavėjosi ir žavisi ponios Merkel požiūrių ir poziciją šio klausimu. Visų pirma, e, darbuot, e, migrantų perkelimas, matėme, kaip tai vyksta, visų pirma, Italijoje. Aš e, norėčiau dabar pateikti keletą klausimų. Kokios, kokių valstybių narių pozicijų pasikeitimų galėtume tikėtis? taip pat kokių poslinkių galime tikėtis dėl konkrečių priemonių, ne tik dėl prieimimo, bet ir dėl integracijos gebėjimų, ko mes galime tikėtis šioje srityje. Taip pat kokių pokyčių gali tikėtis Graikija ir Italija, kurios e, išgyvena, patiria labai didelę naštą. E, Taip pat norėtų paklausti, kaip bus dirbama su Turkija ir su kaimininėmis šalimis Libanu ir Jordanija. Paskutinis klausimas. E, kokia Europos išorės politika turėtų būti vykdoma? Ar mes galime tikėtis ir karinės kontrolės prie Libijos sienų ir visoje viduržėmio jūroje? tai Tiesa, dar norėčiau, kad būčiau rodomas ekrane. Eva Žoly. Ačiū dabar, Eva Žoly. Dėkoju. Dėkui, ponė pirmininkė, už suteiktą žodį. Sveikinuosi su Europos reikalų komiteto pirmininkė Nacionalinėje asamblėjoje. Labas gerbiama Danielė, ši iniciatyva labai puiki, mes galime apsikeisti nuomonėmis tokią svarbę temą. Norėčiau kartu su jumis pasidalinti savo įspūdžiais iš e, paskutinės tarybos. E, vadovų tarybos, nes susidarė įspūdis, kad ES nebėra, kad visos valstybės narės veikia atskirai. Italija, Graikija ir Vengrija, e, jom tenka didžiausias spaudimas ir mes tikimės, kad iki metų pabaigos komisija pateiks sprendimą, kaip spręsti šią situaciją. Kai buvusi vystimosi komiteto pirmininkė, aš esu e, šokiruota, kad pasiūlyta e, sienų apsaugai panaudoti vystimosi fondo lėšas. Pagalba vystimuisi dabar yra reikalinga kaip niekada anksčiau. Ir sveiki, e, džiaugiuosi, kad ministras Sapa neleido mažinti pagalbos vystimuisi. Ta norėjo padaryti Prancūzijos vyriausybė. Situacija kalė, kur 4000 žmonių gyvena žmogiško orumą žeminančiomis sąlygomis, piešia neigiamą Prancūzijos įvaizdį, kaip ir tie milijonai žmonių, e, kurie prašosi mūsų prieglopščio. Tie 4000 E, žmonių gyvenantis kalė, jiem nesuteikiamas joks būstas. E, prezidentas François Hollandas tik tai gražiai kalba, bet nieko konkretaus nesima. Tikiuosi, kad nacionalinė asamblėja e, pasiūlys konkrečių veiksmų. Dėkoju. Dabar ponas Mark Afiner. Dėkui ponė pirmininkė. Migracijos e, problemos nesibaigia, migrantų srautai plūsta, nes matome, kad Irake, Sirijoje, Libijoje e, vyksta kariniai veiksmai ir visame šiame, į visą šį procesą yra įsitraukę nemažai valstybių. Europa nuolat kritikuojama. Mes žinome, kad kovoti su nelegalia migracija galime tik tada įveiksime vieningiau ir galėsime padėti tiem žmonėm, kurie bėga nuo karo ir kančių. Labai svarbu turėti ilgalaikę e, prieglopščio politiką ir e, priemonės, kurios leistų spręsti problemas vietoje. Tai yra, turime turėti tvirtą e, vystimosi pagalbos politiką ir turime turėti Europos gynybos politiką, nes matome, kad Sirijoje, Irake, Libijoje vyksta ginkluoti konfliktai ir reikia, kad ES turėtų galimybę e, įsikišti karinėmis priemonėmis, padėdama sureguliuoti tos konfliktus nes kol kas tą daro tik kelios ES valstybės narės. Čia turėtume irgi veikti solidariai, rodydami europinį solidarumą. O kalbant apie sienas ir Europos išorės sienų apsaugą, e, e, tai irgi būtų naudinga. E, Prancūzija pagal susitarimus turėtų priimti 24 tūkstančius migrantų, tas skaičius yra labai mažas. O, o Prancūzija keletą šimtų tūkstančių migrantų kiekvienais metais e, priima. Taigi tie 24 tūkstančiai tikrai nėra jokia problema Prancūzijai. Dėkui. Mr. Patton. Dėkojame dabar ponas Patton. Ačiū. Pirmininkė. Labas vakaras visiems, aš norėčiau pakalbėti iš angliškos perspektyvos, mes girdėjome daug skaičių ir prieš tai kalbėjo, kol, kalbėjęs kolega sakė, kad bendri skaičiai yra labai nedideli lyginant e, su mūsų gyventojų skaičiumi, žinoma, priklausomai nuo to, kur jūs gyvenate. Oficialūs skaičiai Jungtinėje karalystėje sako, kad pas mus išaugo žmonių skaičius 300 tūkstančių nacionalinių apdraudimo kortelių išdavimų remiantis tų imigrantų buvo apie 800 tūkstančių, taigi yra gana didelis atotrukis tarp to, kas yra sakoma. Ir mūsų bendra prieglapščio sistema tik ir skatina žmonės atvykti į Junktinę karalystę ir į Europos Sąjungą ir kiekvienas paprastas žmogus jaučiasi dėl to E, šiek tiek nejaukiai, nes mes nebegalime priimti daugiau žmonių. Apie, nu, apie tai, kas buvo pasakyta kale. Mes, mes gelbstime žmonės, kurie nėra tikri pabėgėliai. Tai yra ekonominiai migrantai, daugelis iš jų pakankamai agresyvūs ir mes žinom, kad yra visokių bjaurių istorijų atsitikę. Žmonės yra įbauginti ir aš matau čia daugiau invaziją Ar tikrai e, yra kokiu nors pastangų suimti tuos, kurie gabena žmonės nelegaliai? Norėčiau, kad tai būtų. Galbūt galima būtų pab bendradarbiauti tarp valstybinių lygmenių, tarp Prancūzijos ir Junktinės karalystės, kale atveju ir kažkaip susitarti, kad ta invazija galų gale būtų sustabdyta reikia bent jau, kad jūs pripažintumėt, kad tai yra invazija ir kad reikia apie tai kalbėti, reikia kalbėti tarp vyriausybinių lygmenių. Bet pirmiausia, pradėkime nuo kalės situacijos sutvarkymo. Jo. Merci, Joachim Puyou. Euh, Ačiū. Ačiū pirmininkė. Na, mes visi sutarėme, kad e, migrantų klausimų nepavyks išspręsti vien nacionaliniu lygiu. Mes e, susidurėme su pasauliniu reiškiniu, e, matome regioninę problematiką. Manau, kad ES turi pateikti ilgalaikį ir veiksmingą šių klausimų sprendimą. Ir Nacionalinės asamblėjos Europos reikalų komiteto pirmininkė jau klausė, ar bus stiprinama Frontex agentūra, ar bus didinamas jos biudžetas. Iš tikrųjų, reikia reikėtų taip pat e, pagalvoti, kaip mes įveiksime tos didėjančias užduotis. E, man kyla klausimų, kaip e, bus priimami pabėgėliai Europoje. Jau yra steigiami įvykių centrai, tose šalise, į kurias atvyksta migrantai, turi būti daromas skirtumas tarp pabėgėlių ir tarp tų, kurie keliauja vadovaudomėsi vien ekonominiais motyvais. Ir čia vis dėlto kyla daug klausimų, e, kaip bus valdomi tie centrai ir kaip dirbs valstybės narės. Aš manau, kad e, šio sprendimo sėkmė priklausys nuo to, kaip bus taikomos procedūros, ar bus veiksmingi sprendimai. Manau, kad taip pat reikia užtikrinti ir solidarumą su tomis šalimis, kuriuose įsteigti tie centrai. E, tų centrų veikimo E, išlaidos bus tikrai didelės ir jų valst, pačios valstybės narės negalės panei, pa, padengti. Manau, kad e, reikėtų ir tam tikrų finansinių įsipareigomų iš kitų valstybių narių. Ir baigdamas, turiu pasakyti, kad ES ir jos valstybės narės turi visų pirma reaguoti į priežastis, dėl kurių e, juda migrantai reikia taikyti diplomatinės priemonės, kad būtų išspręsti konfliktai artimuosios rytuose, kad žmonėms netektų vykti iš savo šalių, rizikuojant savo gyvybėmis. Ir e, dar vienas svarbus dalykas, kaip geromis sąlygomis e, pri, priimti tuos migrantus, kuriems yra suteikiamas pabėgėlio statusas. Ačiū. Toliau. Ačiū toliau pona Žil Lebreton, pusantros minutės. E, sveiki tautiečiai, Dublino reglamentas yra žlugęs, e, jį sužlugdė migrantų banga ir dabar yra vykdoma e, perkelimo politika, iš esmės tai yra migrantų kvotos. Taigi bus nustatytos privalomos kvotos, kad būtų susidorota su didesniais migrantų skaičiais, kaip kalbėjo ponė Bilt. Lapkričio mėnesį vyks konferencija Valetoje. Bus kalbama apie bendradarbiavimą tarp Europos ir Afrikos ir ten yra numatyta aptarti labai įdomius klausimus. Viena vertus yra numatomas geresnis bendradarbiavimas, kad e, valstybės būtų skatinamos pasilaikyti savo gyventojus e, ir taip pat bus kalbama apie gražinimą į kilmės šalis. Yra ir kitas įdomus klausimas. Bus svarstoma, e, kaip, kaip galima geriau kovoti su e, migrantų gabentojais. Taip pat yra numatoma ir organizuoti legalius migrantų kelius Bet aš manau, kad nereikėtų vadovautis imigracionistinė politika, kurią, apie kurią jau kalbėjo e, ponas Avriemopulus. Mm. Aš būkštauju, kad e, situacija ES dar labiau pablogės. Nacionalinės asamblėjos atstovė. Ačiū, pirmininkė. Ir aš džiaugiuosi šią gerą iniciatyvą ir m, mm, naudodamasi progą norėčiau e, paklausti kolegų jų nuomonės apie tris dalykus, nuo kurių priklauso migrantų prieimimo veiksmingumas. Pirmiausia, e, tai tas dalykas, kurį minėjo jau keletas kolegų kokios yra numatomos priemonės ir įsipareigojimai, kurių bus imtasi, kad bus, e, už, būtų užtikrintas e, migrantų gražinimas. E, gražinimas. Žinoma, reikia kalbėti ir apie prieimimo veiksmingumą, bet reikia neužmiršti ir gražinimo, o čia šioje srityje kol kas yra maža veiksmų. Kitas klausimas - konkrečios priemonės, kurios bus taikomos, e, kad e, būtų užkirstas kelias e, džihadistams infiltruotis tarp politinių pabėgėlių ir kitų migrantų. Ir trečia, kaip mes galėtume suderinti savo veiksmus ir užtikrinti migrantų prieimimo kokybę, kai jau migrantai atvyksta į juos priimančią šalį. Kaip galėtume užtikrinti, kad e, visur ten, kur priimami e, migrantai, būtų sudaromos vienodos sąlygos. Aš turiu pasakyti, kad Prancūzijoje mes šiek tiek e, vėluojame imtis priemonių mokyklose, kurios priima migrantus. Aš manau, kad mes čia turėtume vykdyti bendrą, suderintą uh, politiką, kad būtų už, užtikrintas kokybiškas vaikų prieimimas. Dėkoju, toliau kalbės Augustindies Demera. Pirmininkė, kolegos, jau ne pirmą kartą mes susidurėme su pabėgėlių krize Europoje. Keičiasi visa demografinė struktūra. Kozovo albanai, Miloševičiaus sukeltas sukeltas žmonių persikėlimas, tai tos ankstesnės krizės. Ir tada, ir dabar Vokietija pasirodė labai dosni valstybė. Mes jau seniai žinome, kas yra pabėgėliai ir esame su tuo ne vieną kartą susidūrėme. Dabar kas yra pabėgėliai nuo karo, kas yra ekonominiai migrantai, tai yra skirtumas. Pabėgėliai yra iš Libijos, iš Sirijos, uh, Jie per viduržėmio jūrą, per salas, per Turkiją, per Balkanų kelią persikelia į Europos Sąjungą. Turkijoje jau yra apie 4 milijonai pabėgėlių. Apskritai jų yra visomis artimuosiuose rytuose gal kokie 7 milijonai. Jie atvyksta į Europą, nes jie nebeatlaiko sunkumų savo šalyse. Žinoma, yra dar ir tokių, kurie gauna neteis, nelegalų pasą Turkijoje, nusiperka ten tą pasą ir bando patekti į Europos Sąjungą. Taigi kalbėti reikia ne tik apie pabėgėlius, kuriuos reikia užjausti, bet ir apie tuos, kurie iš to pasidaro nelegalų verslą, kuri naudojasi nelegaliais pasais, kuriuos reikia gražinti. Mes turime būti pasiruošę priimti neribotą skaičių pabėgėlių, tikrų pabėgėlių. Turime įrengti tuos prieimimo taškus, kuriuose būtų įvykdytas visas pirminis operatyvinis ir administracinis darbas, žmonės registruojami, paimami jų piršto atspaudai ir tie žmonės būtų gražinami arba paliekami priklausomai nuo statuso. Dabar mes esame skyrę tam apie 400 milijonų eurų. Raudonajam kryžiui ir raudonajam pusmenuliui skirta dar didesnė pagalba. Komisija taip pat yra skyrusi lėšų. Komisija rengėsi paskirstyti 160 tūkstančių pabėgėlių ES valstybėse. Tačiau visos tos priemonės nieko mums neduos, jeigu mes nepradėsime kovoti su migracijos priežastimis. Reikia taikyti tam ir diplomatinės, ir kitokias priemonės. Mes turim kažkaip pri, priversti tą karą pasibaigti. Reikia bendradarbiauti su Turkija šioje srityje ir kalbėti su Rusija. Kažkaip situaciją spręsti iš esmės. Merci, Marie Louise Ford, Nacionalinės asamblėjos atstovė, gerbiama pirmininkė, gerbiami e, Europos parlamento e, kolegos. Manau, kad ši video konferencija e, dar kartą pabrėžė, kaip svarbu, kuo glaudžiau bendradarbiauti. Migrantai, pabėgėliai, nuolat keliauja į Europą bėgdami nuo, nuo mm, karo kančių. Naujausia Frontex ataskaita rodo, kad pabėgėlių krizė mm, dabar yra mm, tokio masto, kokio niekad nėra buvę. Nuo metų pradžios e, e, pabėgėlių skaičius labai padidėjo geografinė prasme. Mm, tai yra didelė problema. Ši migracijos krizė reikalauja iš Europos atsako, yra numatytos skubaus veikimo priemonės, taip pat ir atitinkami biudžetai numatyti 15 ir 16 metams bet mes, kalbant apie mm, pabėgėlių problemų e, sprendimą, negalime viską, negalime apsiriboti tik tai pabėgėlių išdalinimu pagal gyventojų skaičių valstybė narėje, valstybėse narėse. Kad spręstume šią problemą, turime spręsti neatidėliotinai iškylančias problemas, bet uh, užtikrinti ir bendradarbiavimą su šalimis, kurios e, yra už ES ribų, užtikrinti tinkamą ES išorės sienų apsaugą ir tinkamą įvykių centrų funkcionavimą. ES politika neturi mechanizmų, e, kurie leistų visom valstybėm narėm bendrai spręsti šią problemą. E, dėkoju taip pat už galimybę išgirsti Europos parlamentarų nuomonę šio klausimu. Mirjam Daly. Dėkoju pirmininkė, dėkoju abiems pirmininkams, visiems dalyviams iš Prancūzijos, dėkoju už dalyvavimą šiame susitikime, nepaprastai įdomu pasikeisti nuomonėmis. Aš noriu kalbėti socialdemokratų frakcijos vardu, esu jos atstovė. Noriu aiškiai pasakyti, kad mes labai sveikiname tą faktą, jog imigracija dabar yra svarstoma visoje ES aukščiausių lygių. Mums kelia nerima kai kurie dalykai. Mes manome, kad per mažai yra pabrėžiama humanitarinė ir humanitarinės apsaugos pusė visame šiame, visoje šioje diskusijoje. Norėčiau pabrėžti taip pat, kad mums reikėtų pasitraukti nuo dabartinės migracijos vizijos ir atskirti šios klausimus nuo saugumo ir nuo sienų apsaugos klausimų. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę į tai. Socialdemokratų frakcijos požiūrių mums atrodo, kad reikia labai sparčiai spręsti perkelimo ES viduje klausimus. Tai turėtų būti padaryta ir taryboje, kuo greičiau. Uh, Mes turime parengti įstatymų projektus tam, kad valstybės narės nedelstų ir pradėtų perkelimą ES viduje, kaip tai yra nus, nuspręsta, nes jau matyti kai kurių ženklų, kad tai gali užsidęsti. Be to, mes siūlome peržiūrėti Dublino sistemą ir parengti naują, tam, kad galima būtų išlaikyti ir visoje ES vienodus humaniškus standartus. Taip pat norėčiau sužinoti ir dar kitų dalykų iš jūsų. Mes manome, kad nacionalinių lygmenių reikia labai gerai, reikia labai gerai apgalvoti imigracijos strategiją. Žinau, kad Prancūzijoje tai yra daroma ir būtų nepaprastai įdomu sužinoti, kaip ir ką Prancūzija daro tam, kad būtų pagerintas dialogas tarp skirtingų nacionalinių bendruomenių. Ačiū. Merci. Jérôme... Dėkoju, Žerom Lambert, Nacionalinė asamblėja. Dėkui, gerbiami kolegos. E, pirmieji iššūkiai, kurie tenka ES, tai pirmiausia teikti pagalbą jūroje, gelbstint gyvybės. Dar ir dabar reikia tą daryti. Problemos atsiranda dėl to, kad į Europą vyksta migrantai ir pabėgėliai. Migrantų problema yra iš tiesų labai didelė ateities problema. Europa negali tikėtis, kad e, gyvens atitrūkus nuo viso pasaulio taikos ir ramybės saloje, kai už jos sienų vyksta neramus dalykai. Ir dėl to reikia siekti imtis visų įmanomų priemonių, taip pat ir per mūsų bendradarbiavimo mm, su trečiosiomis kilmės šalimis politikos rytyje. Pabėgėliai atvyksta iš pabėgėlių stovyklų kuriuose yra išgyvenę metus ar dviejus labai sunkiomis sąlygomis, jie atvyksta į Europą, nes tie žmoni, žmonių priekeiviai, gabentojai e, sako jiem, kad geriau Europoje jiem bus. Mūsų atsakomybė yra suteikti jiem prieglopšti ir juos integruoti kol jų, šal, į jų kilmės šalis grįž taika. Ir aišku, mums labai svarbu uh, siekti, kad ta taika kuo greičiau um, būtų užtikrinta, nes taip pakirstume e, migracijos priežastis. Dėkui. Ačiū. Toliau jūs į Haleo. Dėkoju, pirmininkė. Mano šalis Suomija gaus maždaug 500 tūkstančių prieglopščio prašymų. Tai yra daug mūsų šaliai, kurioje gyvena tik tai 5 milijonai gyventojų ir tai 40 kartų viršyje įprastinį skaičių. Tačiau žinau, kad situacija Švedijoje, kaiminėje, yra dar sudėtingesnė. Yra ir praktinių klausimų, kurie mums rūpi ir kurie yra neišspręsti. Todėl norėčiau jūsų užklausti tų dalykų. Dabar mes ieškome laikino prieglopščio, prieglopščio prašytojams laikinų stovyklų ir mes nežinome, to, ne, neįsivaizduojame, kaip tokiems skaičiams yra galima suteikti prieglopstį. Mes naudojame ir mokyklos, ir visokius barakus, netgi palap, žmonės apgyvendinami netgi palapinėse. Pro, visa procedūra prieglopščio prašymo užtrunka maždaug pusę metų, bet naujoje situacijoje tai gali užsitęsti netgi ilgiau į Suomiją atvyksta Somalio ir Irako gyventojai, daugiausia tai yra jauni vyrai internete sakoma, neva Suomijoje jiems bus daugiau šansų gauti paramą negu kitose šalise. Irakui, Irake yra pripaž... suteikiamas prieglobstis maždaug 75 procentams irakiečių, tuo tarpu Danijoje tik tai 15 procentų jų gauna prieglobstį. Tačiau žmonės turi gyventi E, barakuose, nieko neturi kuo užsimti, jų yra daug, jie sugrūsti ir tai sukelia tikrai labai greitai pikčius ir nepasitenkinimą ir įvairiausius konfliktus tarp pabėgėlių. Negalima laikyti žmonių palapinėse, barakose amžinai, tačiau nepaprastai sunku rasti jiems tinkamus būstus, ypač tuomet, kai jie už tą būstą negali susimokėti. Greičiausiai jiems nepavyks susirasti ir darbo artimiausių metų, to negalime pamiršti. Visą tai tik blogina situaciją. Tuo tarpu migrantai visuomet nori būti tik tai miestuose, nori gyventi tik tai urbanizuotose vietovėse, nenori eiti į kaimo vietovės. Taigi tai dar viena problema. Dėkoju. Ačiū, Šantaldytė. Ačiū. Džiaugiuosi tuo, ką daro Europos komisija, spręsdama migrantų klausimus. Tai yra jos prioritetinė politikos rytis. Manau, kad reiktų imtis priemonių Europos lygių. Tik taip mes e, solidarioje Europoje galėsime reaguoti veiksmingiausiai. Galėsime reaguoti veiksmingiausiai humanistinėje Europoje ir padėti žmonėms, kurie bėga nuo karo ir skurdo. Pirmas man kylantis klausimas e, yra štai koks. Svarbu, kad Europa reaguotų ne tik tada, kai to skubiai prireikia. Aš norėčiau, kad mes galvotume apie realią Europos migracijos politiką, kad e, galėtume numatyti tokio pobūdžio krizės. Aš manau, kad e, pabėgėlio, žinoma, tokio pabėgėlių reiškinio negalėjome numatyti. Kitas dalykas - finansai. Juos reikia skubiai spręsti. Aš e, norėčiau matyti kad pabėgėlių reikalams būtų skiriamas realus biudžetas, kad, būt, kad jie būtų priimami gerai, kad jie galėtų integruotis. E, Europoje žiniasklaidoje atsirado pranešimų apie tokį išimtinį Europos mokestį, dėl kurio bus daroma, deramasi su Europos komisija. Ir norėčiau iškirsti, ar tai yra tiesiog gandai pasirodę įvairiose laikraščiuose. Ir taip pat būtų naudinga išgirsti, kaip mm, ES dirbs toliau. Nepakanka vien priimti pabėgėlių. Reikia galvoti apie tuos žmonės, kurie atsiduria e, karo apimtų šalių kaiminystėje. Manau, kad mes turėtume e, bendradarbiauti su uh, E, kitomis šalimis, kurios, kurios nėra Europos šalis, bet kurios e, priima dar daugiau pabėgėlių negu Europą. Dėkoju. Dabar turėtų pasisakyti EPP atstovas, tačiau tokio norinčio pasisakyti nėra. Ar Paryžiuje galbūt yra kalbėtojas, kurio eilė dabar būtų pasisakyti? Taip. Taip, suteiksiu žodį didie kanta. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. E, daugelis Europos valstybių vadovų mano, kad reikia neapsiriboti Dublino reglamentu, reikia tikros Europos politikos. Iš tikrųjų, E, nuo 2003 metų, kai buvo vykdoma pavėgėlių politika, daugelis šalių pietų Europoje tą politiką kritikavo. Iš tikrųjų, dabar galima prieglopščio prašymą teikti tik toje šalyje, kur asmo buvo pirmą kartą įregistruotas atvykęs. Tai reiškia, kad kalbame apie šalius, kurios yra arčiausiai viduržėmio jūros ir kurioms tenka didžiausia migrantų srautų našta. Norėdami vis dėlto spręsti šią problemą reik, turime dirbti su kilmės šalimis. E, ir reiktų užkirsti kelio tokioms vadinamoms mirties kelionėms. E, aš džiaugiuosi, kad e, jūs savo komitete kalbate apie Europos migrantų politiką. Toks darbas turi būti atliekamas skubiai. Ir kyla klausimas, ar reikėtų permastyti Dublino reglamento taisyklės, jeigu taip, kokie kryptimi reikėtų imti. Ir aš turiu pasakyti, kad tie skubaus reagavimo mechanizmai, kurie yra numatyti Dublino reglamente, pavyzdžiui, 23 straipsnėje nebuvo pasitelkti. Aš taip pat norėčiau pateikti klausimą, kuris nuskambėjo prieš keletą minučių. Ar nebūtų galima numatyti Europos lėšų, kad būtų galima padėti prieglopšio prašytojams ir pabėgėliams. Tai galėtų būti svarbus veiksnys, mm, siekiant kaip galima geriau integruoti tos žmonės į mūsų nacionalinį gyvenimą. Toliau kalbės ponė Jotova, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, dėkoju kolegoms Paryžiuje už galimybę kartu aptarti šią labai svarbę ir aktualią temą. Jau daug kas buvo pasakyta, bet dabar norėčiau pateikti klausimą, kaip Prancūzijos nacionalinės asamblėjos nariai vertina Europos Sąjungos teisės aktus, kurie yra siūlomi. Turiu galvoje komisijos pasiūlymą ir naujausią E, tarybos sprendimą dėl migracijos. Taip pat man būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie įvykių centrus. Ar manote, kad gali kilti pavojus, kad tie centrai vieną dieną taps migrantų getais? Aš taip pat norėčiau E, pareikšti nepasitenkinimą ir nes, noriu paprieštarauti vienam prancūzijos politikui, kuris prieš keletą savaičių davė interviu Figaro dienraščiu. Jis sakė, kad e, bus kūriamos tam tikros uždaros zonos valstybėse narėse, pavyzdžiui, Italijoje, Bulgarijoje, Graikijoje, kad tos zonos e, apsaugoti nuo migrantų visą kit, likusią Europą. Taigi apie kokią solidarumą mes kalbame tai yra nepriimtina ir tai tik padalins e, e, Europą ir turiu pasakyti, kad tokie žodžiai visada gazdina e, Europos piliečius. Merci pour votre brièveté. Je passe la parole à Marieta. Dėkui, e, Marieta Karamanly, kuri kaip pranešėja dar turi šitą papildyti. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš manau, kad mūsų diskusija rodo, kad mes Norime, kad Europa būtų tvirtesnė, vieningesnė, e, išeinant iš šios krizės. Tie pasiūlymai, kurie buvo pateikti, e, noras turėti e, migracijos politiką, bendrą politiką ir strategiją nereiškia, kad mūsų nacionalinės valstybės narės praranda savo svarbą. Ne, tiesiog tai leidžia mums, leis mums bendrai spręsti šią problemą. Ir ar mes kalbame apie Europos sienų apsaugos projektą, apie saugių e, kilmės šalių sąrašą, apie dvi šalius santykius. Ar mm, tolesnius veiksmus bendradarbiaujant su kilmės ir trečiosiomis šalimis. Visa tai yra labai svarbu. Bet lieka dar vienas dalykas, kurį norėčiau priminti. Tai mm, kiek turime lėšų spręsti migracijos e, problemas, kiek, e, kokie signavimai yra numatyti tam. Mes esame pateikę E, pasiūlymą e, dėl kriterijų paskirstant migrantus. Tie kriterijai Europos komisija yra primtini, reikia juos dar peržiūrėti atsižvelgiant į valstybės narės nedarbo lygį, nes jisai įvairiose valstybėse narėse skiriasi. Turime e, orientuotis į kiekvienos valstybės narės realybę, solidariai dalindamėsi pabėgėlių naštą. Ir kokia ES valstybė narė būtų maža ar didelė, vis tiek visos e, turime rodyti solidarumą. Dar norėčiau priminti kai kuriuos klausimus, kurie buvo pateikti Prancūzijai. Prancūzija e, prieglopščio centrams yra e, skyrusi mm, dėmesio. Turime prieglopščio sistemą, kuri iki metų pabaigos pradės, e, iki metų pabaigos pilnai veiks e, įvykių centrų e, funkcionavimas ir sienos apsauga Prancūzija šiandien per vidaus reikalų ministrą patvirtino, kad mes aktyviai dalyvausime perkeliant pabėgėlius mm, ir į Prancūziją. Gerard Dupré, žodis jums. Dėkui pirmininkė, labas vakaras, gerbiami draugai prancūzai, gerbiami bičiuliai prancūzai. Mm, džiaugiuosi kad jūs taip rimtai žiūrite į šias problemas ir esate įsipareigoję prisidėti prie jų sprendimo. Mes visi sutarėme, kad reikia bendros prieglapščio ir migracijos politikos, bet reikia taip pat ir bendros politikos kovojant su arba šalinant migracijos šaknis. O to mes neturime. Neturime nei bendros karinės politikos, ponas Olandas bombarduoja, bet Putinas irgi nesnaudžia. Nežinom, kaip e, turime, e, kaip turime e, elgti su Turkija, ar laikyti ją saugia šalimi, kokių įsipareigojimų norime iš Turkijos ir taip toliau. Pabėgėliai, pabėgėlių srautai į ES plūsta, taigi reikia uh, spręsti visas šias problemas. Ir trečia, mes nepakankamai rodome solidarumą tarp įvairių valstybių narių. Yra tie įvykių centrai, kurie leidžia perkelti nemažai pabėgėlių, bet pusė jų lieka toje valstybė narėje, kurioje tas įvykių centras yra. Taigi solidarumo prasme mes irgi dar atsiliekame. Toliau bendras europinis prieglopščio apibrėžimas prancūzai siūlo sukurti Europos prieglopščio biurą. E, kol kas Europos prieglopščio paramiaus biuras svarsto visus prieglopščio prašymus ir, ir turėtume e, siekti, kad jie visi būtų svarstomi remiantis tomis pačiomis taisyklėmis. Pirmininkė, ar turiu dar laiko? Frontexas tikrai nemažai kolegų kalbėjo šiandien apie Frontexą. Turime sukurti ES išorės sienų apsaugos tarnybą, kuri efektyviai veiktų ir manome, kad Frontexas taip pat turėtų užsimti ir pabėgėlių gražinimu tai nėra jo pagrindinė veikla, bet e, turime siekti, kad tie, kas neturi teisės likti Europos Sąjungoje, galėtų būti oriai gražinti į savo kilmės šalis. Dėkui. Mūsų paskutinis kalbėtojas yra Kirkos Miltiadis, dvi minutės. Dėkoju, Sveikinuosi su kolegomis iš Nacionalinės asamblėjos. Jau 14 mėnesių mes svarstome migracijos ir prieglopščio mm, klausimus. Kalbant apie perkelimą, ar mes primame tos žmonės, ar siunčiame juos atgal į karo zonas? Kitas klausimas ar suteikėme prieglobstį tiem, kurie turėjo lėšų susimokėti mm, žmonių e, gabentojams, priekeivės žmonėmis ir gali gerai plaukti. Turime imtis veiksmų. Turime siekti, kad mm, pabėgėliam būtų užtikrinta uh, socialinė apsauga, to šalis, kuriuom tenka didžiausia pabėgėlių našta. E, neturi būti paliktos, e, turime vienodai paskirstyti pabėgėlius Europos Sąjungoje, turime suteikti jam būstą, jos e, integruoti. Visi šie dalykai yra labai svarbus. Ir tai tik taip mes galėsime žiūrėti į migraciją visuminiškai. Tai ir paskutinė pastaba. Neseniai buvo pasakyta, kad Prancūzijoje vis dar ieškoma tų migrantų, kadangi visi migrantai iš tikrųjų patenka į Vokietiją. Tai reikia savęs paklausti, kodėl mes nesame ta šalis, ar jūs nesate ta šalis, kuri iš tikrųjų priima daugiausia pabėgėlių. Taip, mes dabar baigėme jau pasisakymą pagal sąrašą, pasisakymus pagal sąrašą ir dabar yra laiko atsakymams. Po vieną minutę dar galėtum pasisakyti jūs pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Kiek tokių būtų Paryžiuje? Ne, mes visiškai ramus, sako Paryžius. Tai dabar norėčiau paprašyti pakalbėti ponios Rivot, Alon ir po to Kristin Wimberg ir Koraca Bild. Dar noriu pasisakyti spontaniškų pasisakymų procedūros metu. De Paris. Ačiū pirmininkė, Sveik, sveikinuosi su kolegomis Paryžiuje. Aš manau, kad e, gerai, kad mes kalbame apie politinę viziją ir Paryžiuje, ir čia m, Briuselėje. E, kalbame apie migrantus migrantų krizę ir dėje e, tie žodžiai mums primena tas mirtimi besibaigiančias keliones per viduržėmio jūrą. Noriu priminti, e, kalbėsiu socialistų frakcijos vardu, e, priminti bendrą požiūrį į migraciją. Apie tai buvo nekarta kalbėta. Akivaizdu, kad yra tokių netidėliotinų klausimų susijusių su migrantų prieimimu, bet reikia galvoti ir apie bendrą požiūrį ir reikėtų galvoti ir apie ekonominę migraciją, kuriai neturi būti priskiriami vien neigiami e, bruožai. Mes turime dirbti ES lygių, imigraciją reikia žiūrėti kaip į teigiamą dalyką, reikia galvoti apie tai ekonominę prasme ir aš tikrai džiaugiuosi to, tais tyrimais, kuriuos atliko Europos e, profsąjungos šiuo klausimu. Pone Vimberg, dėkoju, pirmininkė. Gerbiami parlamentarai, šiandien kalbam apie solidarumą. Visi turi imtis atsakomybės, visos valstybės narės turi prisimti atsakomybę, tai yra savaime suprantama. Man atrodo, dėl to neturėtų kilti klausimų. Tačiau valstybių narių suverenumas irgi neturi būti užmirštas. Kiekviena valstybė narė pati pasiekė to, ko pasiekė ir ji turi teisę nuspręsti, kiek pagalbos ji gali teikti. Aš manau, kad ne visos valstybės narės priims tiek pabėgėlių, kiek jos turi priimti pagal privalomo pasiskirstimo sistemą. Tokiu atveju jos, žinoma, turėtų vis dėlto būti kažkaip paskatintos tą padaryti. Pone Merkel pasakė, kad Dublino susitarimas negalioja, tačiau jau prieš savaitę paaiškėjo, kad sienos yra uždaromos. Aš manau, kad reikėtų pasižiūrėti į šitą dalyką atidžiau. Turiu dar vieną minutę. Integracija irgi yra labai svarbi tema. Ką Jūs manote Prancūzijoje gali padaryti tam, kad integracija būtų sėkmingesnė ir kiek Jūs turite tam lėšų? Ačiū. Toliau kolegė Koratsa Bild. Koracebilt. Ačiū, pirmininkė. Noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi šių, šią diskusiją su kolegomis. Akivaizdu, kad problema yra bendra, reikia bendrų sprendimų, reikia dirbti kartu. Ir ta, e, tie kraštutiniai dešinieji, kurie lik ir užglobė, užgrobė migracijos darbo tvarkę, E, nesiūlo jokių konkrečių sprendimų. E, nacionalinis kelias nėra sprendimo kelias. Mes dabar turime galimybę kartu dalintis atsakomybę. Ir atsakydama į klausimą, kurį pateikė viena iš kolegų, vienas iš kolegų Paryžyje, e, aš pasakysiu, kad taip, mums reikia galvoti apie mechanizmą pagal kurį visos valstybės narės prisimtų atsakomybę. Yra tam tikrų europinių dalykų, yra Frontexas, yra prieglopščio biuras, yra ir bendra politika ir bendros taisyklės. Ko trūksta, tai e, valios viską įgyvendinti. Reik, manau, kad reikia, kad mes visi darytume įtaką visuomenės e, nuomoniai, užuot pasidavę kraštutinių dešiniųjų destrukciniai e, retorikai. Ačiū. Euh, Iš tikrųjų, ponas Pirjegyje norėtų dar pasisakyti vieną minutę mūsų vardu. Taip, aš norėčiau sureaguoti į tai, kas, ką sakė ponė Korasa Bild. Iš tikrųjų, šis siužetas, ši tema yra labai svarbi. Ir ši tema neišnyks iš mūsų darbo atvarkės dar keletą metų, ji bus aktuali dar ilgai ir dėl to reikia veiksmingų e, europinių sprendimų. Kaip jau sakiau, šios, šių klausimų nepavyks išspręsti trumpuoju laikotarpiu, bet manau, kad galvodami apie il, ilgalaikę perspektyvą mes jau dabar turime imti sprendimų. Negalime laukti formuodami prieglopščio politiką, reikia derinti e, asmenų gražinimo taisyklės ir tai reikia daryti dabar. Reikia sustiprinti Frontexo funkcijas E, tai padaryta dar nepakankamai. Ir baigdamas noriu padėkoti pirmininkiai už tai, kad kartu su vicepirmininku surengė šį posėdį. Manau, kad tai yra puikus pavyzdys santykių tarp nacionalinės asamblėjos ir Europos parlamento pavyzdys. Ir tikrai, pirmininkė, noriu Jums pasakyti bravo. Ačiū. Matėte, kaip Europos reikalų komitetas, koks Europos reikalų komitetas yra solidarumas. Aš, solidarus, aš noriu, baigdama šį posėdį, padėkoti visiems. Žinoma, mm, norė, norėtųsi turėti daugiau laiko, kad galėtume ir toliau diskutuoti. Aš manau, kad šis posėdis parodė, kad mūsų nuomonė sutampa, kad reikia e, sustiprinti bendrijos vaidmenį sprendžiant migracijos klausimus, reikia e, galvoti apie integravimą, prieigą prie kalbinių paslaugų, e, reikia stiprinti europinį solidarumą, Ir mes taip pat žinome, kad Europos parlamentas tikrai atliks savo kaip vienos iš teisėkuros institucijų vaidmenį, o mes labai atidžiai stebėsime tos pasiūlymus, kuriuos jūs teiksite Europos komisijai. Mes turime eiti pirmin, žinoma, dar lieka daug neišspręstų klausimų, pavyzdžiui, dėl Dublino taisyklių, dėl sienų apsaugos korpuso sukūrimo, dėl. Mm, diplomatinių veiksmų, politinių veiksmų, bet norėčiau priminti, kad jeigu norime išspręsti šią problemą, visų pirma, reikia vykdyti teigiamą vystimosi politiką ir negalime iš tos politikos atimti finansavimo. E, biudžeto klausimai lieka labai svarbus, kad mes galėtume sustiprinti savo veiksmus šioje srityje. Nepavyks sukurti e, veiksmingos e, Europos neskiriantam biudžeto ir biudžeto dalykai turėtų būti neatsiejama 2016 metų diskusijų dalis, kai bus kalbama apie daugiametį finansavimą. Ir taip pat norėčiau dar priminti ir apie finansinių sandorių mokestį. Tai yra ES nuosavas išteklius, kurį būtų galima panaudoti. Taigi, migracijos klausimai dar kurį laiką mums e, rūpės. Aš labai tikiuosi, kad ir vėliau vyks toks kokybiškas pasikeitimas nuomonėmis. Labai ačiū. Madam President, tie tiek. Pone pirmininkė, mėly kolegos, mėlys kolegės, laiko visiškai nėra, mes turime baigti šį posėdį. Noriu padėkoti visiems prisijungusiems prie diskusijos. Tai buvo pirmas kartas, kai mes taip diskutuojame, bent jau mūsų komitete. Aš manau, kad šį formatą reikėtų nepamiršti, reikėtų jį tęsti. Ir mes tenksimės toliau tęsti dialogą, galėsime diskutuoti ir kitais klausimais, galėsime pakalbėti apie nuolatinį perkelimo mechanizmą, apie Frontexą ir panašias temas. Aš manau, kad tai galėtų būti geras pavyzdys bendradarbiaujant su kitais nacionaliniais parlamentais. Mes būtume laimingi, jeigu šį formatą galėtume šiek tiek labiau išplėtoti. Ačiū Jums, kad dalyvavote šiame posėdėje, kad padėjote mums patirti naujų dalykų. Dėkoju. Weißt du, das gut. Danke. Ich bin böse gewesen. Ja, ja, du warst drei Minuten. Thank you very much. Bye bye.